pono Vega ataskaitos. Darbo atvarkėje numatyta balsavimas dėl pono Vega ataskaitos. Dėl maksimum priemonės mobilizavimo. Ir aš norėčiau dabar e, pradėti balsavimą. Tai bus vadinis balsavimas, taigi e, šio klausimu mums reikia iš tikrųjų kvalifikuotos balsų daugumos, todėl balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 576 balsai už 544 e, prieš 18. E, taigi patvirtiname, toliau balsavimas dėl pakeitimų daugiametiai finansiniai programai. E, teikiu klausimą balsavimą, tai irgi vardinis balsavimas, pradedam balsavimą. Ar visi prabalsavo? Balsavimas baigtas. 536 už 18 prieš 22 susilaikė. Patvirtinta. Dabar bendrasis ES biudžeto projektas. Pranešėjas yra panašurien kalbame apie e, finansinių metų ES bendrojo biudžeto 2010 metų projektas. Prašom, žodis pranešėjai. Ačiū, ponai ponės. Na, mūsų laukia, ko gero, trumpiausias balsavimas dėl biudžeto pagal mūsų sutartį ir tai yra paskutinis balsavimas pagal mūsų sutartį. Taigi keista, kad balsavimo sąrašas yra toks trumpas. Būtent dėl to, kad frakcijos puikiai bedarbiavo. Tai kaip pranešės, aš norėčiau dar kartą padėkoti visoms frakcijoms, kurios dalyvavo rengiant šį balsavimą. Ir be to norėčiau padėkoti taip pat e, sekretoriatui už jo darbą. Be jų būtų taip pat be neįmanoma e, apriboti balsavimų sąrašą tik tai dviem puslapiais. Taigi, visiems jums didelis dėkui. Ir šis trumpas sąrašas, aš manau, Na, pirmininkas nutraukė, e, siūlo balsuoti dėl pirmojo bloko. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 48 pakeitimas. Balsuojame dėl 48 48 pakeitimo dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Kas susilaiko. Reikia patikrinti reikalingą kvalifikuotojų daugumą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Trys šimtai keturiasdešimt du už, du šimtai devyniolika prieš, trys susilaikė. Nepatvirtinta. Nepatvirtina. Reikalinga kvalifikuota dauguma. Toliau balsuojama dėl pakeitimo 382. Dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 476 už, 80 prieš, 12 susilaikė. Patvirtinta. Balsuojame dėl antrojo bloko. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Balsuojame dėl trečiojo bloko. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Teikiu balsavimui ketvirtąjį bloką. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Balsuojame dėl penktojo bloko. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Balsuojame dėl šeštojo bloko. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Balsuojame dėl septintojo bloko. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta pakeitimas 299. Atskiras balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. susilaiko. Patikrinsime antroji dalis elektroniniu būdu, tikriname balsavimo rezultatus, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Už 415, prieš 151, 4 susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Prašom. Pone pirmininkė, siūlau dėl kitų institucijų bloko balsuoti iš karto, nes jokių problemų čia neslikime. Ponios ir ponai, situacija yra tokia, kad balsuosime dėl skirtingų institucijų ir pagal mūsų principus turime balsuoti dėl kiekvienos institucijos atskirai, nekurime, negalime balsuoti dėl visko kartu, tai prieštarauja procedūrams. Teisingumo teismas. Aštuntasis blokas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Devintas blokas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Europos ekonomikos ir salinių reikalų komitetas. Dešimtas blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Regionų komitetas, kas uh, už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Ombudsmenas 12 blokas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Europos e, duomenų apsaugos kontrolierius, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Ponios ir ponai, baigiame tą dalį, baigiame, noriu kad tarybos atstovas pasisakytų. Prašom, ponė ministrė. Ponai parlamento nariai, ponios ir ponai, taryba su pasitenkinimu pažymi, kad parlamentas patvirtino susitarimą, kurį pasiekėme susitikime lapkričio 8 dieną. Ir po antrojo svarstymo taryboje matome, kad parlamento antrasis svarstymas leido parengti mums bendrą tekstą ir pagal 314 Lisabono sutarties, sutarties straipsnį mes patvirtiname šį tekstą ir esame labai patenkinti, kad pirmininkas gali galų galę paskelbti, kad biudžetas patvirtintas. Tačiau noriu pasakyti, kad kai biudžetas paskelbtas galtinai patvirtintas, jį rei, turi pasirašyti abi šalis, laikantis e, teisės aktų, nes e, pagal esamas nuostatas abi šalis yra e, lygiateisės proceso dalis. Mes jokių būtų neprieštraujame tam, kad dėl ko susidarėme, tačiau tikimės, kad kitą metą per biudžeto procedūrą bus pakankamai laiko išsiaiškinti situaciją. Na, o kol kas aš noriu pasakyti, kad norim padėkoti biudžeto komiteto pirmininkui pranešėjams už konstruktyvų požiūrį per visą biudžeto tvirtinimo procedūrą kas vėlgi atsispindi tame puikiame bendradarbiavime, kurį patyrėme dirbdami kartu. Ir galų gale noriu pateikti asmenišką komentarą. Būdamas būti pirmkaujančios šalies atstovu, buvo vienas įdomiausių laikotarpių mano karjeroje. Man didelė garbė buvo susipažinti su Europą tokiu būdu. Labai noriu visiems padėkoti už šią patirtį. Labai ačiū, ponės ir ponai. Kadangi baigėme šią balsavimo dalį, noriu padėkoti pranešėjams ir pasveikinti ponę Šurijaną ir ponę Manką, poną Biogę ir visus kitus, kurie dirbo rengdami biudžetą. Biudžetas šį kartą buvo labai sudėtingas. Dėkoju ir sveikinu kolegas ir Europos parlamentą, nes tai yra mūsų bendras sprendimas ir didelis pasiekimas. Labai ačiū ir sveikinu kolegas. Dabar turiu Jums paskaityti klausimus, kurie yra labai sudėtingi ir labai svarbus. Perėjome nuo Niso sutarties prie Lisabono sutarties. Šis perėjimas buvo labai sudėtingas. Pradėjome nuo Lisabono sutarties, o baigėme su Lisabono sutartimi. Taigi šis pareiškimas yra būtinas ir turite jo paklausyti. Dešimtųjų metų biudžeto procedūra buvo išskirtinė, jį prasidėjo pagal 272 straipsnį Europos bendryjų sutarties, tačiau paskutinis etapas buvo vykdomas po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Lapkričio 18 dieną parlamentas, taryba ir komisija sutarė tęsti biudžeto procedūrą pagal Europos bendrijų sutartį, bet taip pat e, sutarė dėl biudžeto procedūros rezultato, įskaitant parlamento balsavimą, kuris buvo įvykdytas visiškai laikantis daugiametės finansinės programos. Tarybos pirmininkas ką tik patvirtino E, tarybos pritarimą biudžetui, dėl kurio balsavome. Tai reiškia, kad parlamentas ir taryba pasiekė susitarimą dėl bendro teksto, laikantis ES e, funkcionavimo sutarties 314 straipsnio tikslo ir nuostatų. Todėl paskelbiu, kad procedūra inicijuota pagal Europos bendryjų steigimo sutarties 272 straipsnį ir testa pagal 314 straipsnį sutarties dėl ES funkcionavimo, baigta pagal 314 straipsnį sutarties dėl ES funkcionavimo ir daugiametės finansinės programos. Biudžeto procedūra gali būti paskelbta užbaigta ir biudžetas yra galutinai patvirtintas. Tai yra labai svarbus pareiškimas. Kitais kartais neturėsime šių komplikacijų, nes e, Lisabonos e, startis jau bus visiškai privaloma. Dabar e, oficialiai pasirašome šį dokumentą. Sorry? Delegation from Serbia has just joined the gathering if you'd like to. E, proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać. Ponios ir ponai, noriu papildyti mūsų biudžeto komiteto vadovas yra ponas Lamazur. Jisai daug laiko skyrė šiam darbui ir aš noriu jį ypatingai paminėti šią progą. Be to, noriu pasveikinti Serbijos delegaciją, kuri šiandien dalyvauja. Atsistokite, prašau, mes jūs sveikiname. Klausimai.